Europos piliečiai. Nepamirškime, pažiūrėjau, kad yra taip pat žmonių, kurie bando patekti Europos Sąjungą, pasislėpę automobiliuose, jų bagažinėse. Ir matome, kad žmonės vežami į Europą nelegaliai. Labai svarbu tai kuo greičiau sustabdyti, jeigu norime iš tikrųjų kovoti su įvairiomis problemomis. Svarbu pagaliau imtis veiksmų, nes jeigu nesimsime veiksmų, visi mes būsime tik dviveidžiais. Dėkoju. Dėkoju, ponas Georgijų. Dėkoju, ponė von der Leyen. Jūs mums priminėte, kokia yra situacija. turime nepamiršti Europos piliečių. Europos piliečiai nori, kad būtų ginamas darbininkų teisės, nori gerovės valstybės, nori stiprinti e, visuomenės ryšius. Matome, kad yra kilusi Europoje bankų krizė, yra didžiulių problemų. Ir matome, kas vyksta su Erdoganu, kaip tai paveikia Kiprą. Taip pat matome, kas dedasi Sirijoje. iš principo regioną tiesiog plėšikaujama, yra vagiami regionų ištekliai. Kaipgi dabar galime tai žinodami vis tik sakyti, kad Erdoganas yra strateginis partneris. Taip ir tas pats pasakytina ir apie migrantų situaciją. Žmonės netenka gyvybės. Prašau, prašau klausyti manęs. Taigi tikrai manau, kad tas žmogus nėra partneris, bendravimas su juo yra gėda, kuri kenkia Europai. Kolegos, prašau visų laikys laiko pribojimų, nes e, neliks laikos padaškiams pasakymą. Žinau, kad kils pavojus man už tai, kad tai sakau, bet prašau apsiriboti. Ponas Radačiavski. Gerbiami kolegos, aš esu įsitikinęs, kad mes turėtume pagerbti um, Jungtinę karalystę ir uh, e, pona Faradžą, mūsų kolega iš Brexit partijos, kad jis mums nutėse kelią, kad e, jie parodė mums, kaip, e, gali, kaip kokiu keliu turėtų eiti civilizuota demokratinė Europa. Jungtinė karalystė nepalieka Europos, ji palieka nedemokratinę instituciją. Ir aš esu įsitikinęs, kad Europos Sąjunga artimoje ateityje bus sudaryta iš nepriklausomų suverenių valstybių, kurios tarpusavėje bendradarbiaus ir gyvens taikoje. Kad e, mūsų valstybės nebūtų e, valdomos nedemokratiniu būdu iš Briuselio. Toliau ponas Kaspari vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europos komisija ir jos pirmininkė ponia von der Leyen pateikė labai ambicingą programą. Dabar mums to kaip tik ir reikia. Mums reikia ryšto, e, idėjų ir e, vadovavimo. Dėkoju ponia von der Leyen už jūsų idėjas, nes dabar kaip tik to ir reikia Europai. Bet iš kitos pusės mes turime tarybą. Gerbiamas e, vadovų tarybos pirmininkę Mišelį. E, praėjusioje kadencijoje ponas Junkeris taip pat pasiūlė daug gerų gerų idėjų, bet kyla klausimas, kiek idėjų e, ne, nebuvo priimtos, nebuvo įgyvendintos dėl to, kad taryba nesugebėjo priimti sprendimų, dėl to, kad taryba e, blokavo e, tuos sprendimus, kad, nebuvo, kad taryba nesugebėjo priimti sprendimo e, didžiają e, daugumą. E, kodėl, e, tai kiek dabar ūkininkų nuo to nukentėjo, kiek mokslininkų negali e, atlikti savo mokslinių tyrimų projektų, e, kiek e, bus netlikta, e, negyvenita kitų projektų vien dėl to, kad biudžete nebuvo patvirtintos tam tikros lėšos. E, prašau jūsų, dirbkite Europos labui, nes mums jūsų reikia. Dėkoju toliau, pane Dali, vieną minutį. Dėkoju, poje pirmininkė. Aš sveikinu ES vadovų e, sprendimą pasiekti poveikio klimatui neutralumą iki 2050 metų. Gaila, kad Lenkija to neparemė. Aš tikiuosi, kad visas valstybės narės galų gale įsipareigos to siekti. Ir atsisakys gražių žodžių ir imsis e, veiksmų. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite drąsos e, įvykdyti šitą pereimą. Ir, e, e, išvengsime situacijos, kai didžiosios valstybės narės e, diktuoja elgimosi sąlygas. Iš tikrųjų, pinigai turi eiti ten, kur e, yra deklaruojamos, e, deklaruojami prioritetai. E, bet pasiekti to reikės visų trijų institucijų ir valstybių narių bendro darbo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. 227 milijardai. Tai yra ta skilė, kuri atsiveria tarp Europos valstybių narių ir parlamento. Suomijos pasiūlymas tik padino skaldimą ir nepatekino nei tų valstybių, kurios nori, ir parlamentų, kurie nori daugiau, nei tų valstybių, kurios nori mažiau. Be abejo, yra ES komisijos nauji pasiūlymai, kuriuos visi mes remiame, tačiau klausimas, kur rasti pinigų. Pone pirmininkė Mišelė. Atsiprašome, prašytume kalbėti lėčiau. Pone pirmininkė Mišelė, valstybių vadovai ir vyriausybės jums davė uždavinį nubriežti e, kvadratinį apskritimą. Be abejo, žinome, kad diskusijos vyko ir geros ir mes esame pasiruošę jūs paremti. Par parlamentas turi atsakymą, kai, kaip atsakyti į tą neatsakomą klausimą, tai yra nuosavi ištekliai Taip, ES reikia nuo savo išteklių, kurie padėtų užtikrinti mūsų veiksmų laisvę. Ir būtent čia gali sutikti Europos komisija, Europos parlamentas ir Europos valstybės narės. Nuo savi ištekliai, suprantame, kad jų nenori kurios valstybės narės, bet vis tik tai yra ta galimybė, kuri mums padės pasiekti mūsų tikslų. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponė Dauding, pusantos minutės. Dėkoju, pirmininkė. Deja, Visi, kurie mano, kad ES yra geriausia ateitis tik visiems kitiems, dabar turime sudurti su Brexito realybė. Praėjusią savaitę taryba dar kad pakartojo, kad turi būti vienodas taisyklės, kalbant apie standartus ir taisyklės prekybo tarp Junktinės lysės ir ES. Tačiau naujo Junktinės lysės vyriausybė jau grasina nesilaikyti įsipareigojimų. Dabar Junktinė lysėje mes matome, kad kyla pavojus darbuotojų teisėms, aplinkos saugai, taip pat galimybė parlamentui vertinti priekybos sutarimus ir vėl gali kilti pavojus, jog vis tik kitų metų pabaigai vyks breksas be sustarimo. Šis parlamentas išrekamas yra proporciniu principu ir tai parodo, kiek gali pasiekti tautos, kai jis dirba kartu, bendraudamas, bendrabiaudamas ir atstovaudamas piliečius gindamos piliečius nuo globalaus verslo interesų. Bei tuo pačiu parlamentas užtikrina piliečių apsaugą, kovos klimato kaita, taip pat kovos socialiniu neteisingumu. Piliečiai siekia, kad vyriausybės apgintų jos nuo milijonierių ir didžiojo verslo interesų. Ir daug kas iš mūsų jungtinė kristėje toliau žiūrės Europos Sąjungą kaip kaip į partnerį, kuris padės veikti šios iššūkius. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Vilimski vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai klausau šitų pasisakymų, man susidaro įspūdis įspūdis, kad nepaisant mažų palūkanų, e, nulinių palūkanų nėra nei finansų krizės, nei E, ekonominės krizės, nei darbo rinkos krizės, yra tik tai klimato kaitos krizė. Gerai, tada pakalbėkime apie tą klimato kaitos krizę. krizę. Man atrodo, kad jūs imatės kažkokių perdėtų ir isteriškų veiksmų, tačiau nesuprantu e, to, kodėl tada ES biurokratai sulipę į lėktuvą e, skrenda į Madridą, kad ten pakalbėtų apie klimato kaitą. Čia šitą paliksiu e, jūsų sąlygą sąžiniai. E, man atrodo, kad yra labai paprastu, paprasta, kaip mes galėtume sumažinti savo e, įnašą į klimato kaitą. Tai yra, palikime vieną darbo vietą e, arba Briuselėje, arba Strasbūrė, man tas pats kur. Ir pasižiūrėkite, kokie automobiliai stovi Europos parlamento garaže, kokie galingi automobiliai. Ir iš tiesų tie automobiliai tikrai neprisideda prie kovos su klimato kaita. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Epnik vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Pone Mišelį, mes esame gerai pažįstami. Aš e, mačiau, kad jūs esate nusivylęs e, dėl, e, dėl to, dėl, e, dėl tų e, diskusijų dėl klimato kaitos, iš tiesų e, mes matome, koks tai yra ekologinis pėtsakas, kurį palieka tokie susitikimai kaip Madrido COP susitikimas. Taigi mes, matau, mes tapome kažkokiu keliaujančiu cirku. Kitais metais tas susitikimas bus Glasge, paskui Van, Van, Van, Vancouveryje, paskui Kijote. E, iš tiesų e, mes e, tikrai keliaudami taip, e, iš tiesų tik tai didiname CO2 emisijas ir netgi Formulės 1 CO2 emisijos yra mažesnės negu e, tas, kurias palieka e, biurokratai. Todėl aš norėčiau e, kreiptis į e, COP E, susitikimų dalyvius, e, baikite keliauti po visą pasaulį ir rimkite pavyzdį iš Formulės 1, kuri mažina savo CO2 emisijas. Ponas Faražas, po trijų ir su pusės metų apgavyščių ir nesažiningumo mes e, sausio pabaigoje išeisime iš šito tautų kalėjimo. Netasime trečiaja šalimi, kaip čia buvo sakyta. Ne, tapsime nepriklausoma, save sugebanti valdyti tauta Nereikia turėti kitokių iliuzijų. Žmonės nenori, kad jiems vadovautų beveidžiai biurokratai, kaip Mišelis ar van der Leyen. Jūs esate atmetami ir puikiai žinia, Lenkijoje apklausos rodo, kad dauguma Lenkų galvoja, kad geriau gyvens už ES ribų. Brexitas yra to projekto pradžios e, pabaiga. Aš tikiuosi, kad ateityje mes ir toliau gyvensime drauge, draugiškai, bet nebūsime valdomi tokių žmonių. Um, tai nėra tinkamas būdas um, užmėgsti draugystę, jeigu taip kalbate. Aš prašau, kad jūs gerbtumėte šio parlamento narius ir darbuotojus. Kadangi aš pirmininkauju ir mes visi esame veidus, o jūs mus pavadinote beveidžius, tai aš norėčiau apginti šią instituciją ir savo kolegas. Toliau ponas Olbrichtas vieną minutę. Thank you, Madam President. Uh... Dėkuoju, panė pirmininkė, noriu tik pasakyti, kad esu iš Lenkijos ir esu nustebęs girdėti tai, kas buvo pasakyta apie tai, kad Lenkijos piliečiai nori išstoti iš ES, gal iš kokios kitos šalies. Pone pirmininkė ir pone vadovų tarybos pirmininkė, trys pastabos. Uh, Visų pirma, noriu uh, išreikšti e, didžiulę padėką uh, e, ponai pirmininkui, kad jūs sutikote kalbėti su mumis, uh, derintis dėl būsimosios DFP, padarėte tai vakar vakare. Tai labai svarbu. Antra, noriu padėkoti vadovų tarybai už tai, kad ji neuždarė prieš mus durų. Uh, E, po to, kai buvo pateiktas e, pirmininkaujančios Suomijos pasiūlymas. Tai buvo starto taškas e, ir labai gerai, kad vadovo taryba nenusprendė, kad viskas jau nuspręsta ir kad reikia dirbti toliau. Na ir pagaliau kalbu apie labai svarbų politinį sprendimą Ir pabrėžiau, kad tai yra susiję taip pat ir su labai svarbiais finansiniais sprendimais. Dėkuoju pirmininkė, atsižvelgiant į Britų rinkimų rezultatus, dabar aišku, kad e, bendruomenių rūmose dabar yra pakankamai dauguma patvirtinti išstojimo susitarimą ir baigti breksito procesą iki sausio pabaigos. Aišku, tai yra liūdnas momentas Europos istorijoje, bet mes taip pat turime gerbti demokratinį pasirinkimą. Tai taip pat įrodo, kad ponas Faražas neteisus, sakydamas, kad Europa yra tautų kalėjimas. E, dabar svarbiausia mintis - susitelkti ties mūsų bendra ateitimi, o tai reiškia susidėrėti su Junktinė karalystė dėl uh, geros ir draugiškos ekonomik, ekonominės ir politinės ateities. E, tai bus naudinga mūsų piliečiams, išsaugos mūsų e, vidaus rinkos nedalomumą ir užtikrins e, aplinkos socialinius standartus. Iki 2020 pabaigos mes žinosime, ar e, breksito scenarius be išstojimo sutarties e, iš tikrųjų jau nebeaktualus. Mes taip pat, žinoma, turime atliepti mūsų piliečių lūkesčius ir e, konferencijos dėl Europos ateities idėja, žalesis sutarimas yra svarbus dalykai, tačiau yra trūkumų, kai kalbame apie dėrybas dėl DFP. E, bankininkystės sąjungos e, užbaigimo ir visą tai e, mums primena, kad turime dirbti geriau, kad susidorotume su iššūkiais. Pirmininkė, aš labai atsiprašau, vis mažiau tikimybės lieka, kad mes galėsime suteikti žodį pagal spontaninių pasisakymų procedūrą. Dabar vieną minutę ponui, poniai Necinga. Dėkoju, kaip daugama sakė, kad paaiš, pagaliau paaiškėjo, kas vyks su Brexit. Ir dauguma piliečių balsavo už tas partijas, kurios e, pasisako už Brexitą ir, ir galiausiai Junktinė karalystė ištos iš, tos, iš Europos Sąjungos. Aš norėčiau e, padėkoti e, tarybai ir ponui. E, Mišeliui už jo pastangas išlaikyti mus kartu. kartu. Taip pat už, reikia pabrėžti, kad partnerystė tarp Europos ir kitų šalių e, mokslinių tyrimų srityje yra labai svarbus dalykas ir e, tai duoda naudos visam pasauliui. Aš žinau, kad ES institucijos e, e, turi abejonių, ar Junktinė karalystė nepažeis darbuotojų teisų. Mes e, taip pat pritarėme šit, šitam susirūpinimui ir mes bandysime daryti Junktinėje karalystėje viską, kad būtų apgintos tos teisės. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie palaikė mus e, Europos Sąjungoje. Ir mes e, vis iki šiol tikimės, kad Junktinės karalystės ateitis būtų geresnė Europos Sąjungoje. Ir e, ponas Faradžas yra neteisus, todėl aš tikiuosi, kad mes kada nors grįšime į Europos Sąjungą ir jos institucijas. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Andresen vieną minutę. Dėkoju. E, susitarimas dėl e, poveikio klimatui e, neutralumo. Aš perskaič, perskaitęs tai apsidžiaugiau, galvoju, kad tai iš tiesų yra pasiekimas. Pasiekimas taip pat ir ateities mokslininkams. Tačiau gaila, kad dėl daugiamečio finansinio plano buvo prieita prie nevykusio kompromiso. Manau, kad mes savo, ateitį, savo kontinento ateitį galime kurti tik tai e, bendrai, bendromis jėgomis. Ir dabar mes matome, kad, klimato, e, kad klimatui skirtas biudžetas yra e, pernelik silpnas. Jis pasirūpins tuo, kad žlugtų žalesis kursas klim, ekologiškas žemės ūkis, e, poveikio klimantui e, nedaranti pramonė, e, geležinkelių trasos. Visą tai reikia finansuoti ir visą tai turėtų kažkaip atsispindėti daugiamečiame finansinėme plane. Todėl aš norėčiau kreiptis ne tik į tarybą, bet taip pat ir į komisiją. Bandykime sutelkti savo pastangas, dar kol kas ne viską praradome. Dėkuoju toliau, ponė Bizoto, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europa tampa vis labiau priklausoma nuo bankų, e, pavyzdžiui, Vokietijos bankų. Ir e, mes matome, kad Vokietijos ir Prancūzijos valdoma Europa e, priverčia Italiją atitinkamai elgtis migrantų krizės atžvilgių. Ir būtent šita Europa e, bando at, atrasti savo sąjungininkų tam tikrose vyriausybėse ir tai iš tiesų e, už tai sumokės e, Italijos paprasti žmonės. Me, mes tiesiog dabar matome, kaip, e, kaip kesinamasi į paprastų italų e, pinigines. Ir dabar mes matome, ką padarė Briuselio biurokratai. E, E, manau, kad jūs turėtume susikrauti savo lagaminus, nes man atrodo, kad tuo italų tauta jūs visiems laikams pasiūs namo. Dėkoju toliau e, ponas Vant Overtfeld. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, žaliojo kurso filosofiją reiktų palaikyti. Mums iš tiesų reikia tvarių pokyčių, kad galėtume pasiekti klimato tikslų taryba savo išvadose konstatuoja, kad mums reikia e, inovacijų E, kad reikia mokslinių tyrimų, bet iš tiesų tai nėra kažkoksai tai priedas e, prie e, kovos su klimato kaita, tai yra esminiai dalykai. Tačiau reikia nepamiršti, kad žalesis kursas yra, turi būti atitinkamai finansuojamas. Tai reiškia, mes turime kalbėti taip pat apie daugiametį finansinį planą. Ir čia trūksta tų papildomų lėšų, kurios turėtų būti numatytos tam, kad mes pasiektume savo tikslų aš e, laukiu, kokios bus tos finansinės priemonės. E, pone Mišeli, aš tikiuosi, kad jūs e, glaudžiau bendradarbiausite su komisija ir kad pasieksite kompromiso. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesio, kad e, prie to kompromiso taip pat turi prisidėti ir parlamentas. Montys, vieną minutę. Ačiū. Garantuotai čia yra mano paskutinė kalba. Aš esu škotas, britas ir aš liksiu europietis. Galite sėdėti ten griežtais veidais, piktai žiūrėdami į mane. Tačiau aš mačiau Sovietų sąjungos griuvimą, aš e, rėmiau Solidarno judėjimą, aš mačiau, kaip griuvo Berlyno siena. Ir šita vieta, šitas parlamentas prieštarauja europietiškumui, prieštarauja mūsų įvairoviai ir ekonomikai. Čia eina kalba ne apie jungtinės Europos valstybės, o jūs esate tarsi studentų draugija. Jūs esate iš centro kontroliuojamas burbulas. Jungtinė karalystė nenori dalyvauti, mes paliekame jūs. <clears throat> paliekame jūs dėl to, kad Farage įsteigė savo Brexito partiją ir aktyvavo e, Brexito savininkus e, <clears throat> ir rėmėjus. Laisvė. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sorry, just, just a moment. Just a moment. România Sorry, just a moment. respinge criterii. Pirmininkė stabdo kalbėtoją. Stop the... Gal galėtumėm švilpimą baigti. Kolegos, aš esu airė, suprantu, ką jūs turit galvoje, kai sakote žodį laisvė. Toliau vieną minutę, ponui Bogdan. Ačiū. Uh, Suomija pirmininkadama pasinaudojo matematiniais skaičiavimais ir sustruktūrino Europos parlamento biudžetą, tačiau mums šis biudžetas neatspindi realios ES vizijos. Mes kalbame apie biudžeto karpimą, nesižvelgianti visų valstybių norių poreikius. Taip, mes tik tai sustiprinsime ekonominį atotrukį tarp rytų ir vakarų. Mes jokių būdų neprieartėsime prie sanglaudos koncepcijos. Todėl mes norime uh, E, kad šis biudžetas nebūtų patvirtintas, nes kitaip jis tik tai sumažintų demokratijos kiekį. Bendrosios žemės ūkio politikos tikslų neremia e, vakarų Europos valstybės. Europa juda dviem greičiais, o reikia Europai vieno greičio. Iki 2050 metų nusis, nusistatėme ambicingus klimato kaitos tikslus. Bet viskas yra labai sudėtinga, nes reikia adekvačių priemonių nacionalinių lygmenių o vis dar išlieka milžiniški skirtumai tarp ES piliečių gyvenimo lygio priklausomai nuo to, kur jie gyvena. Pone Fritson, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad Europos taryba remia tikslą pasiekti klimato neutralumo ES iki 2050 metų. Klimato būklė labai rimta. Laikas reaguoti. Reikalaujama, kad mes veiktume jau dabar ir kai pasaulio valstybės nesugeba susitarti, labai daug kas nusivilia. Ir todėl dabar tampa itin svarbu, kad visi kartu kalbėtume apie bendrą tikslą, turime siekti klimato neutralumo ES. Tas tikslas atitinka Paryžiaus sutarties tendencijas ir e, klimato požiūrių neutralios Europos sukūrimas atvers naujų galimybių, naujų verslo modelių, naujų rinkų, naujų technikos galimybių ir naujų užimtumo galimybių. Be kita ko atsiras ir naujas ekologiškas ekonomikos augimas. E, klimato tikslų turime siekti išmaniais ir tai socialiai teisingais būdais. Ir aš noriu, kad mes visi kartu siektume paversti ES pirmojų pasaulyje klimato požiūrį neutralių žemynų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė. E, Pone Haransova, vieną minutę. Much, Madam Chair, Madam... Ačiū. Ačiū pirmininkė. COP25 sustikimas Madride žlugo panašu, kad e, Europa tarptų kelių valstybių, kurios nori kovoti su klimato kaita. Bet tokia situacija turėtų keistis, mes turime paraginti kitus už Europos ribų prisimti atsakomybę. Pavyzdžiui, Kinija nebegali būti apibrėžima kaip besivystanti valstybė. Europa negali išgelbėti planetos pati viena. Čekija atliks tai, kas mums priklauso, bet mums reikia pagalbos pasiūly, pasiūlytas pereinamasis fondas neturėtų būti tiesiog kitaip pavadintos sanglaudos fondo lėšos. Tai turėtų būti <clears throat> naujos lėšos. Taip pat ir žalių investicijų idėja yra graži, tačiau ji turi būti paremta finansais, skirtais Čekijai, Slovakijai, kitoms pramoninėms valstybėms, kuriams iškyla didžiulių iššūkių, norint viena vertus vykdyti klimato tikslus, kita vertus išlaikyti ekonomiką. Philips. Aš matau, kad Europos parlamentas pradėjo mažinti emisijas, nes daug e, žiūrovų matau. Bet visa tai yra juokai. Jūs tris metus erzinote Junktinę karalystę ir raginote Britus pakeisti savo nuomonę. Kaip jūs klydote? Balsuotojai negyvena jūsų ES e, burbule. Jie nėra fanatikai. Ir nors ir kiek jūs tengiatės, Brexitas bus didžiulė sėkmė. Junktinė karalystė gali dabar panaudoti savo svorį dėrybose. Mes atmesime jūsų reglamentus ir gyvensime visiškoje laisvėje. Mes klestėsime. ES neturėtų kovoti su neišvengiamais dalykais. Jūs turėtumėt pasimokyti iš mūsų tikrų demokratų. Jeigu jūs to nepadarysite, tai jūsų kvaišas projektas keliaus į istorijos šiukšliadėžę. <clears throat> Linksmų kalėdų ir te, te gyvoja Brexitas. Toth. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad valstybių narių lyderiai susitarė dėl to, kad iki 50 metų Europa turėtų tapti e, anglės dvideginio požiūrių neutrali. Reikia sutarti dėl pačių svarbiausių principų. Ir vienas iš jų yra bausti tas įmonės, kurios teršia daugiausia ir tas valstybės, kurios teršia daugiausia. Nemanau, kad tie kaštai turėtų kristi ant šeimų pečių, nes kitaip pakils maisto kainos ir nuo to nukentės skurdžiausios šeimos. Jeigu, paeis, jeigu eisime tuo keliu, tai mes tik tai padidinsime neligybės. Dėl CO2 emisijų, jeigu mes norime drastiškai sumažinti jas, tai reikia taikyti technologinio neutralumo principą. Vengrija ne tik žodžiais sieks šių tikslų, mes įvesime konkrečias priemonės ir mes jau keletą dešimtmečių beje to siekiame. Pone Markės, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas trumpų žodžių apie e, Europos tarybos E, pasisakymus dėl finansų bazės. Prireikia e, labai daug laiko, kad lyderiai susitartų dėl e, bendros bazės. Ir Europos lyderiai prarando galimybę. <clears throat> Jie nesusitarė dėl to, kas yra gyvybiškai svarbu Europos Sąjungai. Dabar viskas Europos tarybos pirmininko rankose. Jis turi nuveikti tai, kas dar nenuveikta. Vakarykščiame posėdėje <clears throat> pirmininkas Sasol iškėlė iniciatyvą, kuri priliksta pirmam žingsniui teisinga kryptimi. Priminsiu, kad parlamentas yra pasirengęs dėrėtis ir nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio jis yra e, pasirengęs dėrėtis. Daugiametės finansų programos pakeitimas reikalauja politinio susitarimo dėl nuosavų išteklių ir dėl ES finansavimo. Galiausiai, tarybos pasiūlymas jau pateiktas ant stalo, bet jis mums neprimtinas. Norime biudžeto uh, 2021 m. sausio mėnesiui, kuris būtų tinkamas, tačiau dabar dar tam nepasirengta. Toliau ponas Kaleher. Britanijos rinkimai buvo labai aiški ir ryštinga konservatorių partijos pergalė. Dabar, Sąjunga, e, dabar Junktinė karalystė pasitrauks iš ES ir 31 e, sausio mes jau nebebūsime čia. E, sutartyje yra kalbama apie saugiklius, kad Šiaurės Arijoje neatsiras griežtosios fizinės sienos, bet būkime labai atidus, kad ir kokios diskusijos bevyktų po pasira sutarties pasirašymo, Siena Šiaurės Airijoje turi neatsirasti. Didžiojo penktadienio susitarime labai aiškiai kalbama apie piliečių teisės ir piliečių teisę į ES pilietybę. Nepamirškime, kad Šiaurės Airijoje daug žmonių norėjo pademonstruoti savo kaip europiečių ir Airijos piliečių tapatybę. Didžioji dalis Šiaurės Airių norėjo išlikti Europos piliečiais e, politiniai e, susitarimai dabar vyksta Šiaurės Airijoje, kaip tik šiuo metu. E, nuotaikos keičiasi ir kažkada bus priimtas svarbių politinių sprendimų, greičiausiai gana greitai. Taigi mes turime remtis didžiojo penktadienio sutarimu ir e, kalbėti apie demokratinius pokyčius ateityje, kad Šiaurės Airijos žmonės e, suvoktų, kad jų noras išlikti ES piliečiais yra realus. Ačiū toliau ponas Memarakis. Vieną minutę. Καλωσορίζω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ό,τι... Ačiū. Noriu pasveikinti vadovų tarybos išvadas, ypač e, dalis apie nelegalų e, sustarimą tarp Libijos ir ES. Taigi tai yra mm, būdas stiprinti mūsų išorės sienas, tai yra atsakymas į tuos e, tikrai silpnus Turkijos argumentus. Praeitie nekarta buvo įrodyta, kad Turkija mindo teisę ir šiuo konkrečiu atveju jūrų teisę kertasi jos politika su visais paskelbtais tikslais, o prezidentas Erdoganas siekia regiono destabilizavimo, viduržymė jūros regiono destabilizacijos. Tai yra taikos drumstėjai, su kuriais privalu kovoti es lygių bei paskelbti jiems konkrečias sankcijas. Turime blaiviai galvoti apie savo santykius su Turkija ir negalima, kad Europa tik stebėtų. <coughs> Ačiū dabar, ponė Bišov. Ačiū. Aš atidžiai klausiausi vadovų tarybos pirmininko pono Mišel, kai jis kalbėjo apie konferenciją apie Europos ateitį ir perskaičiau išvadas, galima išvelgti, kad iki šiol vadovų taryba be didelio užmojo žiūriu į šį didelį tikslą. Aš viliuosi, ponė Mišelė, kad jūsų pastangų dėka pakeis šią poziciją. Kitais metais vadovų taryboje konferencija yra proga vėl pastatyti Europą ant kojų, o po to, kai Brexito mylėtojai e, išeis galų gale, galės Europą pradėti iš naujo. Tačiau šiuo tikslu mums reikia drąsios, ambicingos koncepcijos ir mums reikia užtikrinti kuo platesnį piliečių įtraukimą, reprezentatyviai atspindėti jų nuomonę ir organizacijas. Nepakanka tiesiog daryti nuorodų į strateginę darbo tvarkę ar uh, kad reikia naudotis sukauptų įdirbių. Aš norėčiau pakartoti Vili Branto žodžius. Išdrįskime būti labiau demokratiški ir išdrįskime tą jau kitais metais. Pradėkime iš naujo kartu su komisija bei parlamentu. Manau, sukursime puikų ir platų, plačią koncepciją, kuri laimės e, piliečių pasitikėjimą. Ponas Rangel, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisija atsižvelgia į energetinių jungčių pasiūlymus, sujungia Portugaliją su Ispanija bei likusią Europos dalimi taip pat per Pirienus tiesiama jungtis, tai puikiai. Tai yra žaliojo kurso dalis. Tai yra ne tik ekonominė aplinkos, bet ir geopolitinė problemą sumažinsime ne, e, savo priklausomybę nuo Rusijos, kai galų gale turėsime jungti su Pirėnų pusėseliu, kur yra gaminama daug švarios energijos ir tai reikš, kad priklausomybė nuo Rusijos grimsta į praeitį. E, Pone pirmininkė Mišelė, esu kiek nusivylęs, pasiekendu vizijos vadovų tarybos pozicijoje dėl Europos ateities. Parlamentas savo ruoštų turi įsipareigoti, turime pažvelgti piliečiams į akis. Nereikėtų iš anksto apibriežti savo diskusijų rezultatų neišklausius piliečių. Todėl reikia padėti tarybai ir, žinoma, jeigu taryba to pagėdauja. Ponas Mavridės, vieną minutę. Ačiū. Vadovų tarybos išvados patvirtintos e, vienbalsiai buvo patvirtintas ir neteisėtas Turkijos elgesys tiek dėl išskirtinės ekonominės zonos, tiek dėl memorandumo su Tripoliu. Abiem atvejais Turkija pažeidžia jūrų teisę įtvirtintą jungtinių tautų teisės aktuose. Šiandien Girdime, kaip vadovų taryba palaiko tas valstybės, kurių teisės yra sumindytos. Erdogano veiksmai kertasi su sąjungos interesais, pažeidžia tarptautinę teisę, o tai yra didžiuliai pasiekimai, juk mes galime džiaugtis savo teisėmis, taip kaip viskas susiklostė rytinėje viduržymio jūros dalyje. Tačiau šiandien mums tenka diskutuoti apie šias problemas. Šiandien tarsi taryba yra prieš Turkiją, tačiau rytoj naujojų komisija pradės naują dėrybų raundą su komisija, norės gerinti e, ekonominius santykius e, su Turkija. Nepamirškime, kad Erdoganas ieško naujų e, islamistinių judėjimų Libijoje. Kolegos, turime baigti spontaniškas diskusijas, nes lygiai 12 prasidės e, Sakarvo premijos įteikimo e, ceremonija, taigi naujų kolegų negaliu registruoti. Pone Nibler, ačiū, pone pirmininkė. Dvi pastabas dėl vadovų išvadų pasakyčiau. Pirma, valstybės narės nieko nepasakė apie Maltą. Juk mes kalbam apie užsakomą žmogžudystę Maltoje, kai vykdytojai siejami su aukščiausiais Maltos valdžios veiksmais. Tai gėdinga. Antra pastaba dėl žaliojo kurso. Teisingai dirbant, žalesis kursas gali tapti ES augimo varikliu. Ta jau patvirtino vadovų taryba. Tačiau teisingas darbas reiškia protingos technologijos, inovacijos, tada pasieksime klimato neutralumo iki 50 metų. Technologijų yra, bet visa tai turi būti ir ekonomiškai prasminga. Būtent dėl to klimato bei konkurencijos politika yra to pa, e, tos pačios monetos dvi pusės. Džiaugiuosi, kad mūsų pirmininkė uh, pateiks pasiūlymą dėl klimato ir dėl pramonės politikų. Tai yra puiku, labai laukiu komisijos pasiūlymų. Dėkui. Ačiū. Ponas Korbet, viena minutė. Kaip e, matome, juda į priekį breksitas. Tačiau nepamirškime, kad 53 procentai rinkėjų balsavo už partijas, kurios nori, nori antro referendumo. Visos apklausos, išskyrus vienintelę praeisiais metais, rodo, kad dauguma e, Britų balsuotų už likimą naujajame referendumą, o ponas Johnsons e, sulaukė 43 procentus balsų, vos 1 procentų daugiau negu ponė Mei praeitais metais, tai jo iš pradinė situacija sudėtinga ir jis siekia breksito be susitarimo, nes jau pažydė savo pažadus, kad bendruomenių rūmai galės balsuoti dėl pereinamo laikotarpio pratesimo, kad spėtų baigtis dėrybos, jis jau pasakė, kad mes uždrausime, padaisime neteisėtų tą pratesimą, jis net nenori susitarti dėl tinkamos prekybos ar partnerystės sutarties, panašu, kad jo strategija yra duo, ko nori, arba aš nušoksiu nuo tilto. Akivaizdu, kad tai baigsis katastrofa, breksitas bus katastrofa ir norėčiau pritarti gyvė ar Hofštatui. Šis parlamentas neturėtų pritarti jokiam susitarimui, kol nebus užtikrintos visų piliečių teisės tiek Junktinėje karalystėje, tiek sąjungoje. Ačiū ir paskutinysis ponas Keli. Ačiū. Puiku kad galėjau pasisakyti vadovų tarybos posėdėje savaitgalį ir galėjau dalyvauti diskusijose apie Europos ateitį. Šis savaitgalio susitikimas buvo tikrai puikus ir norėčiau sureaguoti tai, ką Mišel Barnie sakė, kalbėdamas apie mūsų ateitį, ateinančius 12 mėnesį. Ponas Korbė sakė, kad reikia geranoriškumo pasiryžimo ir bus geras sustarimas, todėl kreipiuosi į poną Johnson. Nenustatinėkime bereikšmių ir niekam nereikalingų terminų. Bei pabrėšiu, kad teisingas breksitas yra daug svarbiau negu skubotas breksitas. Ir teisingas breksitas įmanomas. Dar norėčiau sureaguoti ponios van der Leyen pastabą dėl DFP. Kiekviena likusi valstybė narė turi uh, daryti daugiau su, ir pasiūlyti tinkamą biudžetą, be to tai reikės daugiau nuo savų išteklių. Dėkui. Kalbėtojų sąrašas baigtas, dabar kalbės e, pagrindinis uh, darybininkas Barnier. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, tarybos pirmininkė. Uh, Komisijos pirmininkė pane Vandelain, daugelis jūsų kalbėjote apie Brexit, tad aš norėčiau pasakyti tą temą taip pat keletą žodžių. Visų pirma, kaip daugelis iš jūsų pastebėjote, ir aš pastebėsiu, kad pirmą kartą Europos parlamentas diskutuoja apie Brexit, žinodamas, kad jis iš tikrųjų įvyks sausio 31 dieną. Dabar jau aišku. Ir diskutuojame su daug pagarbos ir supratimo Garcija Peras, Dačiančios ir kiti. Daugelis iš jūsų kalbėdami sakėte, kad e, suprantate, kodėl toks sprendimas priimtas. Taip pat ir už salės ribų esančių uh, žmonių tarpę tą nuotaiką jaučiame, tačiau taip pat jaučiame ir norą, kad Britanija būtų likusi. Tačiau Brita, Britų pasirinkimą nuo pat pradžios mes gerbėme ir mūsų atsakomybė, mūsų misija gerbėmi parlamento nariai ir kas dabar yra tik patvirtinta, yra gerbti daugumos Britanijos piliečių išreikštą valią. Ir tokiu būdu suorganizuoti tvarkingą valstybės pasitraukimą, naudingą e, piliečių interesams, ekonomikai, abiem juose pusėse. Ir e, tai turi būti padaryta per sutartį, kurią jūs visi žinote. Štai čia aš ją turiu ant stalo. Jūs žinote, kad mes kartu siekiame aiškiai apibriežti ateities sąrangą. E, Aš vadovauju visai Brexito vadovavimo grupiai, visiems parlamentarams ir ypač Giverhofstatui. Dabar mes visi e, papildomai žvelgiame į ateitį, daugiau žiūrime į ateitį ir komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasakė, kad net jeigu lapkričio 27 diena praėjusiais metais nebūtų įvykusi, e, santykiai tarp mūsų žmonių, draugystė tarp mūsų žmonių neišnyks. E, kolegos, e, turime dirbti tokioje dvasioje. Turime gerbti vieni kitus, turime turėti aiškių tikslų ir turime apsibriežti labai aiškę strategiją Britanijos atžvilgių. Žinoma, mes kalbėsime apie pagrindinius ekonominius ramščius. Komisijos narys Phil Hogan ir kiti komisijos nariai, vadovaujant komisijos pirmininkiai, tas problemas spręs. Ir strateginių priemonių siekdami mes uh, bendradarbiausime su Josep Borel ir kitais komisijos nariais. E, Didžioji Britanija išliks e, mūsų sąjungininkė, partnerė ir tas alijansas, ta draugystė ir partnerystė turės būti įvardinti naujoje sutartyje. Noriu priminti, kad ateities santykių sistema labai ambicingų santykių sistema yra labai tiksliai aprašyta 36 paskutinėse šio dokumento puslapiuose. Jūs tas dokumentas yra pateiktas. Noriu priminti, kad tai yra politinė deklaracija, bendra deklaracija. Kiekvienas žodis buvo suderintas tarp mūsų ir Boriso Johnsono ir visų kitų. Kiekvienas žodis turi svorio. E, kas e, yra svarbiausia tame e, uždavinyje? toje sutartyje. Visų pirma, mes turime kalbėti apie tai, kad reikia laiko, kad ta sutartis virstų realybę. Ir kitas dalykas, turime suprasti, kad bus skirtumų mūsų interesų, mūsų tikslų skirtumų ir mes turėsime juos atsižvelgti. Per artimiausias savaitės Didžioji Britanija turės atsakyti vieną klausimą. Ar ji sugebės gerbti ES? Ji išeina iš ES, tačiau kokiu mastu ji nori atitilti, atitolti nuo mūsų reglamentinės bazės, atsiskirti nuo mūsų reglamentinės bazės. Tas klausimas turės būti atsakytas Junktinės karalystės. Dabar mes tris darbus kartu turėsime nuveikti. Visų pirma, turėsime užbaigti ratifikuoti e, sutartį Antras dalykas, pačią sutartį turėsime įgyvendinti visus jos aspektus, nes absoliučiai visi aspektai yra svarbus, tarp jų yra ir piliečių teisų klausimas, kuris yra plačiai aptartas šiame dokumente. Taip pat, gerbiame pirmininkę, e, ir taip pat galiu pasakyti ponui Keleher ir ponui Kelly e, dėl Airijos dėl Šiaurės Airijos. Mes sieksime tame regione taikos ir stabilumo. Ir trečias svarbus darbas, kuris mūsų laukia, tai yra naujos dėrybos. Mes e, turime labai aiškiai nustatyti ribas. Britanijai mes pasakėme, kad jie neturėtų e, reikalauti uh, pereinamą laikotarpio pratesimą. Pratesimas yra įmanomas iki birželio 30 dienos. Žinote, visose sutartise partneriai, šiuo atveju ES ir Junktinė karalystė, turi teisę sutikti arba nesutikti. Bet e, tai yra gana griežta riba, aš gana atvirai pasakysiu, e, per tą tarpą padaryti visko turbūt bus neįmanoma, tačiau darysime viską, ką galime. Mes negalime nuveikti visko, bet mes E, padarysime viską, ką galime, ką, su, ką sugebėsime. E, taigi mes e, viso to ilgo kelio pabaigoje turėsime aptarti visus susijusius aspektus ir iki 2020 metų turės būti apibriežti aiškesni principai tolesniam bendradarbiavimui su Junktinė karalystė. Taigi aš dabar įsipareigoju tai veikti, vadovaujant pirmininkė Vandelajan ir Europos tarybos vadovams. Toliau dirbsime vadovaudomėsi tokiais metodais kaip skaidrumas, atvirumas, dialogas, kaip kad buvo iki šiol. Su Europos komisijos e, naujaja komanda, su e, administracinėmis e, komandomis. Aš noriu, kad būtų užkirstas kelias tam didesniam blogui, bigger evil, kaip sako Britai. Mes girdėjome Britanijos narius sakant, kad mes didžiuojamės tuo, kad esame Britai. Mes gerbėme jūsų pasididžiavimą, bet gerbiami parlamentarai, mes visi didžiuojamės tuo, kad esame patriotai, absoliučiai visi. Mūsų nebereikia mokyti patriotizmo. Vienintelis dalykas, kurį aš norėjau pasakyti, mūsų patriotizmas, mūsų pasididžiavimas patriotizmu e, turi dar vieną papildomą elementą Mes manome, kad e, šiandienos patriotizmas turi tarnauti rydienos solidesniam pasauliui, nes ES turi vadovautis bendrais visų europiečių veiksmais. Merci, Michel Ačiū, Mišel Barnier. O dabar žodis paskutiniai šiandienos kalbėt, paskutiniam šiandienos kalbėtojui, ponu Mišel. Madame la Présidente, Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū už tai, kad skiriate skirtingų uh, išsakėte skirtingų idėjų. Pirmiausia, klimato klausimas. Praėjusią savaitę Europos vadovų sustikimoje tai buvo pagrindinis prioritetinis klausimas. Aš girdėjau visų sakančių nuomonės. Mūsų laukia dar labai daug darbų, kuriuos turėsime nuveikti. Ir visų pirma, mes turime labai greitai susitarti dėl 2030 e, metų tikslų, kad mes galėtumėm pasirengti kitam COP, kitai konferencijai. E, Europos, Europos komisija mes e, atliekame E, šių problemų vertinimą ir tyriame padėtį. Antras dalykas. Praėjusią savaitę Europos taryboje buvo kalbama kita labai svarbia tema. Mes privalome išlikti vienbalsiai siekiant uh, 2050 metų klimato neutralumo, nes tai turės rimtų padarinių. Tik viena valstybė man norėjo išlygos. Ir aš prie tos temos dar konkrečiai e, sugrįšiu daug kartų ir bent jau birželio mėnesį taryboje vėl apie tai bus kalbama. Trečias dalykas - finansavimas. Finansavimas turi būti patikimas ir realus. Mes e, sieksime to per artimiausius mėnesius ir e, be abejo tai atsispindės ir kitose diskusijose dėl ES biudžeto. E, taip pat, gerbiami parlamentarai, mes turime ginti labai tvirtą Europos institucijų poziciją dėl Europos žaliojo kurso. E, Europos institucijos e, turi labai aišku mandatą veikti tarptautinėje arenoje. Ir artimiausių metų turėsime susitarti su Kinija. Europinis mandatas bus tvirtesnis negu nacionaliniai mandatai ir aš tikiuosi, kad dėrybos sėkmė bus didesnė. Mes turime E, tapti e, klimato politikoje lyderiais. Tai, yra, e, tai turi būti vykdoma siekiant stabilumo ir socialinio teisingumo. Pažiūrėkite, kiek lūkesčių žmonės turi, koks ilgas kelias buvo nuveiktas per pastaruosius kelis mėnesius. Tik 2019 metais dar 9 iš 27 valstybių narių pasisakė už klimato neutralumą po 50 metais. Po kelių mėnesių mes jau pasiekėme vien balsį sprendimą. Antras dalykas - biudžeto klausimas, Europos biudžeto klausimas. Ponas Weberis ir kiti parlamentarai apie tai kalbėjo. Tai yra nepaprastai sudėtingas projektas ir todėl mes e, praėjusią savaitę skiriame labai daug laiko, aš pats skiriu labai daug laiko ir e, su Europos lyderiais pavieniui susitikau, kad bandyčiau suprasti kiekvienos valstybės prioritetus, e, kiek, e, interesus. E, Bet aš tikiuosi politinio nuseklumo, visų politiškai atsakingų pareigūnų e, veiklos nuseklumo. Tik taip mes galėsime pasiekti mūsų pagristai nusibrieštų tikslų. Reikia deramo biudžeto. Europos taryboje e, šalia manęs sėdėjo uh, visų Europos valstybių lyderiai. Kiekvienas iš jų turi atsiskaityti nacionaliniam parlamentui, kiekvienas iš jų turi e, daugumą parlamente ir daugam, da, daugelis jų turi ir šiame parlamente savo daugumą. Tad mes turime tik siekti politinio nuseklumo ir nacionalinių, ir europinių lygmenių. Mes turime duoti labai aiškius, vienodus signalus iš visų skirtingų politinio likmų. Tai turi būti aiškiai suprantama piliečiams. Na ir trečias elementas. E, Maltos klausimas. Be abejo, mes teisės viršenybės problemų ten negalime nematyti. Teisės viršenybė yra pamatas. Tai yra Europos e, projekto pagrindų pagrindas. Žurnalistės nužudimas be abejo visų pirma tai yra drama šeimai, drama artimiesiems, drama valstybei. Tačiau greta tos asmeninės žmogiškosios dramos mes suprantame, kad tai yra labai rimtas išpolis prieš spaudos laisvę. O tai yra vienas iš Europos projektų pamatų. Ir tai mus visus turi sutelkti, ta kova turi mus visus sutelkti. Taigi mes turėtume iš naujo apsvarstyti teisės viršenybės principus. Mes negalime atskirti e, teisių nuo politikos. E, Europos parlamentas tą temą e, labai daug kalbėjo ir apsijima atsakomybę. Aš taip pat nešiu man tenkančią atsakomybę, kai reikės apginti žmogaus e, teisės viršenybės principus ir aš e, pats susitiksiu su nužudytosios žurnalistės šeima, kad aptarčiau visas įmanomas priemonės. Na ir baigiant trumpai dėl Brexit. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad kiekvieną kartą, Ir tai prasidėjo jau prieš trejus metus, kai vyko referendumas. Aš gerbiu ir pasisakau pagarbiai už Britanijos žmonių e, apie Britanijos žmonės, apie jų išreikštą valią. Tai yra jų pačių priimtas sprendimas. Praėjusią savaitę Europos taryba ir panas Barnieta tik patvirtins, gali, ir jis jau labai tiksliai papasakojo, e, parengė dirbą kitiems etapams. Mes norime ir galime uh, užtikrinti skaidrumą ir vienybę. Tai yra pagrindinis dalykas, uh, kad rastume teisingus sprendimus dabar. Taip mes galėsime apginti Europos piliečių interesus, taip pat galėsime uh, išsaugoti bendrosios rinkos vientisumą. Aš manau, kad mes turime dirbti ramiai, vieningai, gerbdami vieni kitus. Visų uh, sueigų, visų asamblėjų uh, dvasia turi būti tokia. Mes uh, turime e, nesivadovauti tokiais argumentais, kad e, kažko neleisime, kažką įbauginsime. Aš pats neleisiu, kad būtų vykdoma įbauginimo ar gazdinimo politika. Mes turime sukurti ramiai tvirtus santykius ateičiai su Didžiaja Britanija. Na, baigdamas keletą žodžių pasakysiu dėl e, mūsų E, ambicijų, pasitikėjimo ir blaivaus proto, kuriant institucijų veiksmus ateityje. Kiekviena institucija ES e, turi įgyvendinti Europos piliečių lūkesčius ir svajas. Kad tas projektas e, būtų Europos ateities projektu, jis turi būti pagrystas piliečių lūkesčiais. Ačiū. Ačiū pirmininkui Mišel. Diskusijos baigtos, o netrukus prasidės Sakarovo premijos įteikimo ceremonija.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 C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. يتفكك تحت تقليل إبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, боролись за свою свободу. The fear of the power of the white man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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态，就说警察围困的状态。 в Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a, a permitir las libertades? The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.